El siguiente punto de orden del día es el debate con... Kitas darbotvarkės klausimas e, yra bendros diskusijos dėl bendros prekybos politikos. Ir dabar suteiksiu žodį pranešėjai Kristal Rovol kalbėti keturias minutės. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar. Gerbiamas pirmininkė, komisijos nariai, mėly kolegos, visi žinote, kad parlamento įtaka pagal Lisabon sutartį prekybos politikai, tačiau taip pat ir komitologijos procedūrai, turime deleguotus ir vykdomosius teisės aktus sustiprėjo. Lisabonos sutartį gyvendinant reikėjo parengti ir patvirtinti keletą reglamentų prekybos politikos rytie pritaikyti prie naujų teisinių aplinkybių. Omnibus vienas e, teisės aktų paketas apreipia daugiau nei 20 reglamentų, tarp jų ir antidempingo bei kovos su subsidijomis arba subsidijų mažinimo reglamentą atsižvelgiant į ilgametės, e, ilgametę patirtį sukauptą per e, trišalės darybas, mes jau sugebėjome birželio mėnesį susitarti dėl kompromiso. Procesas nebuvo paprastas, tačiau galiausiai pasiekime teigiamą rezultatą, norėčiau pabrėžti, išskirti kelis aspektus. Pirmiausiai, iki paskutinio momento valstybių narių vaidmuo buvo ginčytinas, e, turiuomenyje, kovos su dempingu procedūra taryba norėjo užtikrinti <clears throat> galimybę valstybėms narėms dalyvauti vykstančiose procesuose pagal Info Plus procedūrą taryba, tačiau reikalavo, kad būtų laikomas Lisabonos sutarties nuostatų ir naujų e, tarp institucinės pusiausvyros orientyrų prekybos politikoje. Parlamentas reikalavo, kad valstybėms narėms nebūtų suteikiamos papildomos teisės palyginti su dabartiniu status quo. Galiausiai dėl Lisabonos sutarties sustiprėjo parlamento teisės, o pirminėme komisijos pasiūlyme to nesijauti. Galiausiai mes sugebėjome susitarti dėl parlamento pozicijos. Antras aspektas - parlamentas darybų metu sugebėjo pasiekti, kad būtų e, antidempingo ir subsidijų procedūros trukmė pailginta iki 18 metų. E, komisija siūlė trumpesnį laikotarpį Savame suprantama, kad pradėjus sutinimo procedūrą turime, turime siekti kuo greičiau teisinio aiškumo. Trečia, patvirtindami reglamentus sugebėjome užtikrinti, kad politinis kompromisas su Pietų Koreja taptų pavyzdžių visiems, visoms kitoms panašioms procedūroms. Dabar atitinkama patikros procedūra galios jos išvados <clears throat> galutiniams priimtiems sprendimams. Kitus visų sprendimų atveju reikės pasitelkti konsultacinę procedūrą. Vienos procedūros metu e, didesnės galės turi taryba, kitos komisija atsižvelgiant į omnibus e, sustarimo tekstą ir šio teksto pakeitimus turime užtikrinti e, galimybę, kad visi pakeitimai e, būtų įgyveninti. Taip pat privalome pagerinti patvirtintų teisės aktų aiškumo ir suprantamo, todėl komisija iki 14 metų birželio mėnesį pateiks ir parengs koordinuotą, konsoliduotą versiją. Taip pat noriu kreipti dėmesį į tarpusio sąsajas tarp omnibus ir e, prekybos apsaugos priemonių. Kristapas Fielneris apie tai kalbėjo. Omnibus yra numatomos įvairios priemonės, kurios taikomos ir siejamos su antidempingo ir subsidijų reglamentu. <clears throat> Mes e, tokiu būdu siekiame modernizuoti prekybos apsaugos priemonės. Viską apibendrinant, manau, kad galime būti labai patenkinti dėl pasiekto kompromiso ir tikiuosi, kad plenarinėme posėdėje kompromisas sulauks didelio parlamento narių palaikymo. Dar vienas sakinį noriu pasakyti, pana pirmininkė, dėkoju visiems dalyvausiams darybose, tiek komisijos, tiek tarybos atstovams, tiek kolegai Leichtvidui. Ypač noriu padėkoti, nes tiek omnibus vienas, tiek omnibus du reglamentai buvo e, svarstomi vienu metu labai e, kolegėliai ir dirbti tikrai buvo malonu. Dėkoju uždėmesiu. Ačiū poniai. Kvisthaut, dabar keturioms minutėms e, žodį steiksime kitam pranešėjui, ponui Leichtritui. Ačiū, pana pirmininkė. Aš geriau kalbėsiu vokiškai, nes jeigu toliau kalbėčiau ispaniškai, tai niekas manęs nesuprastų, taigi kalbėti ispaniškai būtų beprasmiška. Aš galiu tik tai atsilyginti tais pačiais e, pagiros žodžiais, e, poniai Kristolt Rovolt. Buvo su jie taip pat labai malonu bendradarbiauti. Rengiant pranešimą noriu padėkoti jai taip pat ir kitiems kolegoms dalyvavusiems šio pranešimo rengime, ypač tiems, kurių pavardės nėra minimos dažniausiai, tai yra INTA komiteto sekretariato darbuotojams, kurie atliko didžiąją darbų dalį poniai Masakovai, poniai Okyf noriu padėkoti, nes jų indėlis buvo labai naudingas. Lisabonos sutartimi buvo pasiekta, kad Europos parlamentas tapo teisėkuros institucijos sprendžiant išorės priekybos klausimus, turi pritarti išorės priekybos sutartims. Europos parlamentas taip pat ir Lisabonos sutartis, kurio nuostatos nėra pakankamai įvertinamos, leido Europos <clears throat> Sąjungai veiksmingiau dalyvauti prekybos politikoje, Europos parlamentui taip pat. Lisabonos starties priešininkai taip pat priešinasi ir prekybos politikos demokratizavimui. Tokia pozicija buvo netinkama ir jeigu jie iki šiol to nesuprato, tai manau, kad jiems apskritai jau nebegalima padėti. Dabar grįžkime prie Omnibus 2. Mes siekime seną komitologijos procedūrą pagal Lisabono sutartį E, modernizuoti, atnaujinti, siekiant Europos parlamentui suteikti daugiau galių. Šis procesas užtruko ketverius metus, mano vertinimu tikrai per ilgai, dėja greičiau šių sprendimų priimti negalėjome. Mums darybų metu ir diskusijų su tarybų metu buvo svarbu pasiekti, kad priimant sprendimus dėl deleguotų teisės aktų būtų numatyti tinkami terminai Europos parlamentui deleguotus teisės aktus e, atmesti. Ir man buvo labai svarbu derantis, kad Europos parlamentas priimdamas e, sprendimą dėl e, deleguotų teisės aktų atmetimo Mm, kadangi komisija čia turėjo tam tikrų abejonių, dėl to, kad taryba turėjo tam tikrų abejonių, tačiau tos abejonės buvo nepagrystos, e, kadangi turint omenyje, kad jeigu institucijos įtraukiamas e, pakankamai anksti vykstančius procesus ir išklauso bei sužino e, visus svarbiausius argumentus, tai joms tuomet yra lengviau pritarti deleguotų teisės aktų taikymą ir procedūra tampa paprastesnė. Mums buvo labai svarbu išvelgti ir suvokti, kad e, tam tikrais klausimais komisija privalo greičiau imtis e, veiksmų, tačiau e, kitais atvejais galima ir truputėlį palaukti. Manau, kad vertinant bendrai pasiekime gerų rezultatų, galiu tik pritarti kolegiai. Ir tikiuosi, kad šis pasiektas kompromisas rytoj per balsavimą užsitikrins daugumos plačios daugumos palaikymą, nes jis yra naudingas Europos teisėkuros procedūrai nes esama e, šiame teisėkuros procese galbūt ir neįdomių dalykų, tačiau būtina juos išnagrinėti, nes jie yra būtini. Mums reikia šių teisės aktų tam, kad galėtų tinkamai veikti Europos parlamentas, Europos teisėkuros sistema ir galiausiai galėtume priimti išmintingus sprendimus susijusius su prekybos politika, todėl gerai, kad paskime tokio rezultato. Ačiū labai uždėmesi. Senor Lachfried. Ačiū, ponia Laidhrit. Komisijos vardu e, pasisakys komisijos narys Mimica. Ačiū, pirmininkė, gebėmi parlamento nariai. Komisijos narys Degucht tas dėja yra ministrų susitikime su kolegomis iš e, Ramėjo vandenino šalių. Ir norėčiau E, pa, pasidžiaugti e, e, parlamento darbu rengiant šį pranešimą. Šio pasiūlymo tikslas atnaujinti ES prekybos politikos taisyklės numat, per deleguotusius teisės aktus, kaip numatyta Lisabono sutartyje. Šios dienos diskusija vyksta prieš e, kitą e, balsa, balsavimą parlamente e, ir tuo baigsis teisėkuros procesas. Po Birželio 5 dieną įvykusio trialogo ir e, Liepos 11 priimto sprendimo parlamentas prašo pritarti e, pozicijai patvirtintai per antrąją svarstymo procedūrą. Ši pozicija visiškai priimtina komisija ir komisija ją palaiko patvirtinę šią poziciją, jūs užtikrinsite tų e, teisės aktų įsigaliojimą. Kaip tikriausiai prisimenate, nebuvo lengva pasiekti šį teisėkuros proceso etapą. Jis užtruko ilgai, galbūt net per ilgai. Trejus, priejo treji metai nuo komisijos pirminio pasiūlymo iki galutinio jo įsigaliojimo. Taip pat norėčiau e, priminti, kad reikėjo, jog abi kad visos pusės darytų nuolaidas tam, kad pasiektume kompromisą. Noriu patikinti Jūs, kad komisija dirbo taip greitai, kaip buvo įmanoma, kad pasiektume šį etapą. Taip pat norėčiau pažymėti, kad patvirtinus abu reglamentus ES prekybos politikos sistema e, pergyvens naują, e, išgyventi naują postumį. Pagal Lisabonos naudojantis Lisabono sutartimi e, suteiktomis galiomis, siekime užtikrinti balansą per e, deleguotusius teisės aktus priekybos politikos srityje. Ir tai yra vienas svarbiausių pasiekimų. Naujų procedūrų atsiradimas leis mums veikti sparčiai įgyvendinant bendrąją priekybos politiką ir e, veiksmingiau teikti pagalbą ES subjektams. Mūsų sprendimo prieimimo procesai bus e, suvienodinti ir mes galėsime reaguoti sparčiau ir taip užsitikrinsime e, didesnį prestižą tarptautiniu mastu. Noriu taip pat priminti, kad komisijos e, pareiškimai padaryti trialoge ir norėčiau jų pagrindų priminti, kad komisija pradės reglamento kodifikaciją naujo reglamento rengimą reikalingą Omnibus 2 paketui. Jis turi būti parengtas vėliausiai iki 2014 birželio 14-osios. Taip uh, užtikrinsime geresnį teisinį pagrindą visiems, kurie uh, dirba šioje srityje. Galiausiai norėčiau komisijos nario Degucht vardu padėkoti pranešėjams ir parlamentui už darbą svarstant šį svarbų pasiūlymą. Komisija ryštingai uh, dirbs toliau, kad uh, užtikrintų, jog šie teisės aktai būtų įgyvendinti. Ačiū. Dabar išklausysime kalbėtojus e, frakcijų vardu, e, APP e frakcijos vardu, dviems minutėms ponas Kaspari. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos, pirmiausia norėčiau pasveikinti kolegę Rovolt ir poną Leichtfriedą. Manau, kad tai, ką jis sugebėjo kartu su šešėlinis pranešėjais pasiekti per pastarosius mėnesius, yra labai geras rezultatas. Džiaugiuosi, kad dar iki šių metų pabaigos galėsime balsuoti dėl šio pranešimo. Kalbant apie deleguotus teisės aktus, tai juos pasitelkdami mes suteikėme komisijai tam tikrus teisėkuros įgaliojimus iš dalies. Tai tačiau reiškia, kad mes visi prisijimame daugiau atsakomybės. Mes kaip teisėkuros institucija turėtume ypač svarstyti svarstydami su prekyba susijusius teisės aktus turime apsispręsti, ką norėtume reglamentuoti ir ko neturėtume reglamentuoti ir um, steigti atinkamus įgaliojimus komisijai. Kalbant apie prekybos priemonės, per atmiausią savaitę tam turėsime skirti daugiau dėmesio. Tad komisija turėtų irgi apsispręsti, ką reglamentuos pasitelkdama deleguotus teisės aktus, turiu minėti tokius projektus kaip uh, <clears throat> vandens kiekio reglamentavimą tualetuose arba kaitinių lempučių draudimus, tai aš e, minčiau, kad komisija e, neturėtų pastelkus reaguotus teisės aktus mums kelti papildomų problemų. Teisėkuros institucija taip pat yra ir kontroliuojantį instituciją ateitie turėtume pagalvoti įdėmiau apie tai, kokiems deleguotiems teisės aktams, kurių pagėdavo komisija, reikėtų pritarti, kokiems ne, kokius klausimus turėtume svarstyti komitete ir e, kokius klausimus turėtume teikti balsavimui plenarinėme posėdėje. E, aš manau, kad rytos balsavimas dėl GSP, kuris numatytas e, mūsų darbo atvarkėje, galėjo būti neįtrauktas į darbo tvarkai, būtų galima buvo įspręsti ir komitete. Dar kartą baigdamas noriu padėkoti visiems dalyvausiems pranešimo rengime ir tikiuosi, kad galėsime toliau glaudžiai bendarbiauti su kitomis institucijomis, priimti tinkamus sprendimus. Ačiū ponui Kasparis, Vasarysų frakcijos vardu, dvi minutės kalbės ponas Moreira. Obrigado, prezidentas, komisarė Karš. Ačiū pirmininkė, komisarą kolegos. Na, turiu pasakyti, galų gale, galų gale praėjus keturiems metams nuo Lisabonos starties įgaliojimo, teisėkuros foketai, ombus, omnibus 1 ir omnibus 2. Remiantis Lisabonos sutarties nuostatomis, galiausiai išvydo dienos šviesą, tam prireikė ketverių metų, tai aišku gera žinia, gera naujiena Europos Sąjungai, tik viskas truko per nelig ilgai. Teisėkuros procesas truko labai ilgai, tai turėtų būti pamoka ateičiai. Turime dirbti geriau, kad paspartintumėm procesą, kad greičiau reaguotumėm Europos piliečių ir verslo poreikius. ES teisėkuros procesas nuo pat pradžio e, turi, turi būti toks, kad būtų suteikti lankstus e, dėrėjimus įgaliojimų, kaip kad yra parlamente, dėl, dėl įgaliojimų turime balsuoti plenarinėje sesijoje, tarp instituciniai susitarimai negali būti pernelyg e, griežti, jie turi būti lankstesnė, nepaisant dėrybinių sunkumų, kurie buvo paminėti, pasiektas susitarimas yra visiškai geras, išlaikyti visi principai, kuriuos iš pat pradžių norėjom išsaugoti, pavyzdžiui, atskirai, aiškiai atskirti gyvendinimo ir deleguotieji aktai. Labai svarbu čia būtų pažymėti tai, kad parlamentas neturi e, vykdyti pirmųjų e, kontrolės pritaikytas, e, pritaikyta komitologijos procedūra, tai svarbu, parlamentas dabar gali e, svarstyti, kuriem klausimam bus numatyti deleguotieji aktai, dabar tam numatyta daugiau laiko, tai sudėtingas teisėkuros procesas ir norėčiau pasakyti, kad uh, Esu dėkingas už atliktą darbą prane, pranešėjams. Jie buvo pasišventę darbui. Reikėtų padėkoti ir tarybai pirmininkavusiai Airijai. Užbaigtas dėrybas ačiū komisijai, kuri buvo visa atvira, visada atvira ieškant naujų sprendimų, kurie tapo būsimo sutarimo pagrindu. Ačiū. Dabar liberalų demokratų frakcijos vardu. Vienas minutėms žodis ponui Rinaldi. Ačiū, pirmininkė. Komisijos nary kolegos. Profesorius Morera yra mūsų komiteto pirmininkas ir jis visiškai teisus. Mums prireikė keturių metų pasiekti šį etapą ir tikriausiai laikas buvo per ilgas. Noriu pagirti pranešėjus už puikų darbą ir jiems galiausiai pavyko sėkmingai baigti šio susitarimo rengimą e, po trialogų su taryba ir komisija. Įgysime naujų kompetencijų e, prekybos srityje, kurias suteikia Lisabono sutartis ir mes norime daugiau aiškumo, e, kaip funkcionuoja deleguotai teisės aktai. Visą tai buvo aptarta parlamento ir kitų institucijų diskusijose. Taip pat turime nepamiršti to, kad daug reikia nuveikti, pasitelkiant galiojančias teisės nuostatas, bei taip pat per bendradarbiavimą ir abipusę pagarbą santykiuose su kitomis institucijomis. Turėtume gerbti vieni kitus. Komisija, taryba ir mūsų komitetas sėkmingai bendradarbiavo, suvokdami visą tenkančią atsakomybę. Ir norėčiau kalbėdamas apie deleguotusius teisės aktus, paminėti nesenus pavyzdžius. Nemažai šalių naudojasi GSP e, sistemos privalumais ir tą klausimą reikės svarsyti atskirai. Bet ši konsultacijų procedūra, dėl kurios susitarėme, yra būtina ir čia pasiekėme daug pažangos. Mes dirbome sparčiai, dirbome labai aiškiai ir dabar turime aišku e, nu, darbų tvarkaraštį, palikome gerus institucinius santykius, tarp institucinius santykius. Ir um, tiems, kam tai aktualu, žino, kokioje situacijoje jie yra visi dalyvaujantis tarptautinėje prekyboje ir tai taip pat e, užtikrins didesnį mūsų pas mus taikomų procedūrų skaidrumą. Tai tikrai didelis žingsnis priekin ir tikrai turėtumėme tuo džiaugtis. Ačiū ponė Rinaldi. Toliau ponas Jakolino. Dviems minutėms. Grazie, prezidentė. Non vedu dubbio, che tu... Ačiū pirmininkė. Viskas e, Erikas gerai baigėsi ir turbūt čia būtų labai e, tai, taiklus, labai taiklus posakis, nes e, kolegos pranešėjai tikrai labai daug dirbo, kadencija artėjant į pabaigą. Labai rimtai dirbo šituo e, klausimu deleguotojų aktu bendros politikos klausimas sudėtingas, turime aiškiai apibriežti funkciją šioje srityje, kad galėtumėm didinti mūsų pramonės konkurencingumą. Norime, kad mūsų prekybos politika būtų veiksmingesnė ir tai reikia dar, daryti tai e, siejant ir su kitais svarbiais pranešimais rengiamais tarptautinės prekybos komitete, kitose komitetuose ir norime suteikti Europos pramoniai tikrą galimybę plėtotis, aukti ir būti nepažeidžiamai ne dempingo ar neteisingų subsidijų skiriamų kitur. Tai e, tikimės, kad ir e, eksportuotojam, ir importuotojam tai reiškia į didesnį klėstėjimą. Siekla, aišku, buvo pasėta Lisabono sutartim, ten buvo numatytas didesnis vaidmuo Europos parlamentui formuojant priekybos ryties teisės aktus ir tikimės, kad turėsime veiksmingą priekybos politiką ir tai bus geras pagrindas. Ir smulkiam vidutiniam verslui labiau klėstėti turėsime aiškės taisyklės, nuostatas. Um, skirta, numatytas antidempingo srityje. Tai yra labai svarbus, tai bus neatsiema dalis mūsų kompleksinės e, priekybos politikos, kurias bus e, siekiama užkirti kelią nesažiningai konkurencijai, bus siekiama sukurti e, vienodas sąlygas visoje ES ir stambioms įmonėms, ir smulkiam verslui. Mums reikia veiksmingų dvišalių susitarimų, reikia aiškaus konteksto, kuriame galėtume visi dirbti, siekiant sklandesnės tarptautinės priekybos. Ir manau, kad omnibus paketai turėtų sustiprinti Europos parlamento vaidmenį tarptautinės priekybos srityje. Ajūna. Aš ponui Rekolino, dabar pasakymai pagal procedūrą prašau žodžio, ponas Banki vienintelis paprašė tokios galimybės. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Vengrijoje turime patarlę, kuri teigia, kad atlikti geram darbui reikia laiko. Dabar siūlomos taisyklės buvo rengiamas ketverius metus tai tikrai užtruko šis darbas pakankamai ilgai laiko. Ir mes tikimės, kad mūsų veiksmai prekybos politikos srityje pagal šias naujas taisyklės taps lankstesniais ir veiksmingesniais. To mums labai reikia, nes priešų gatvį nukentėsime konkurencinėje kovoje pradės veikti naujos taisyklės, naujos apsaugos priemonės, komisija daugelį sričių gavo naujų svarbių įgaliojimų, todėl yra labai svarbu, kad mes tai tiek galėtume tik kontroliuoti komisijos veiklą. Pirmininkas, ačiū ponui Bankį. Dabar žodis suteikiamas komisijos nariai Mimicai. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiami nariai, nesigilindamas į smulkmenas, per daug noriu pabrėžti, kad e, pasirašiusi tarp institucinių susitarimą komisija galės greičiau imtis veiksmų, siekdama apginti Europos interesus ir e, kartu siekdama e, glaudesnio bendradarbiavimo su kitomis institucijomis. Patvirtinus šios du reglamentus, Europos komisija 2014 pradžioje sieks įgyveninti naujas taisyklės ir aktyvos e, sprendimo prieimimo e, procedūras pagal e, naują tvarką. Mes ir toliau stebėsime, kaip veikia bendra sistema tam, kad ji būtų veiksmingesnė ir suprantamesnė mūsų piliečiams. Baigdamas noriu <clears throat> pabrėžti, kad labai vertiname Europos parlamento pastangas šiuo intensyviu metu skirti dėmesio e, mums e, svarbiems klausimams. Ačiū komisijos nariui. Žodis poniai Rovol. Ačiū poniai pirmininkė, ačiū komisijos nariui už, e, jų, už jūsų mintis. Sigalios Lisabono sutarčiai prekybos klausimai galiausiai pateko į demokratinės rankas, tai ir visiškai naujas dalykas mūsų kontinentui ir uh, turime to nepamiršti. Galbūt ironiškai galiu pasakyti, kad viskas užtruko taip ilgai, nes komisija norėjo viską palikti taip, kaip yra. Taryba tuo tarpu norėjo gauti papildomų įgaliojimų ir abi institucijos stebėjusi, kad parlamentas tam pasipriešino, kreiptamas dėmesį į tai, kad sutartyje yra numatytos aiškios papildomos galimybės parlamentui, kuriomis norime pasinaudoti. Galiausiai susitarėme dėl kompromiso, tai yra geras dalykas, tai reiškia, kad mes bendradarbiavome pakankamai tinkamai. Pone komisijos nariai, perduokite geriausius linkėjimus ponui Degicht. Minėjote, kad komisija galės greičiau ir e, imtis veiksmų ir jie taps veiksmingesni, efek, efek, efektyvesni. To mums ir reikėjo patvirtinant e, abu omnibus reglamentus, tačiau parlamentas taip pat turės galimybę e, geriau kontroliuoti e, jūsų instituciją ir tikiuosi, kad šį darbą atliksime abipusiai naudingą draugišką dvasę. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Toliau ponas Lightfried. Dėkoju pirmininkė, kolegės ir kolegos. ES prekybos politika yra nuo Lisabono sutarties pasirašymo visiškai naujo pobūdžio. Ji demokratiškesnė, labiau priklausoma nuo parlamento. Komisija yra geriau kontroliuojama. Komisaras pasakė, kad jis dabar gali veikti greičiau, bet mes galim daug greičiau ir sureaguoti į jo veiklą, jeigu ta veikla netitinka mūsų intencijų. Mes turime tam instrumentus, tai yra Tai yra tokie instrumentai, kurie susiję ir su žmogaus teisėmis bei socialiniais dalykais jie susiję ir su aplinkosaugos dalykais. Ir mes sukūrėme tos instrumentus patys, mes už juos atsakome ir mes turime pasirūpinti tuo, kad ES priekybos politika taptų kitokia, negu buvo lygi šiol. Taip yra teisinga, taip reikia daryti ir taip ir turime eiti į kitokią ES priekybos politiką. Aquí votar algo. Non, on ne vote pas. Non. Attendez. Y se votará mañana a las 12. Rytoj balsuosime dėl šio klausimo 12 val. Dabar kitas klausimas.